Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste. Informuoju, kad um, yra labai daug norinčių paaiškinti savo balsavimo motyvus, galime juos aiškinti e, vėliausiai iki be penkių trečią, kad dar būtų laiko pasiruošti kitai e, sesijai. Be to, galima raštu pateikti savo balsavimo motyvų paaiškinimus, jeigu pritrūks laiko. cominciamo dalla relazione gabriel mato ha la parola l'onorevole corbett per un minuto. pirmiausia ponas corbett dėl pono mato pranešimo. Yes, we were... pirmininke kai vakar diskutavome apie šį pranešimą ponas faradž paminėjo klausimą kuris buvo visiškai nesusijęs su šiuo pranešimu kalbėjo apie vešerius e, ir jiems taikomas priemonės, e, kurios visiškai nesusijusios su šiuo pranešimu. Daugelį metų būdamas šio parlamento nariu žinau, kaip e, sprendžiami klausimai Europos Sąjungoje. Komisija buvo e, pateikusi tik pasiūlymą ir suverenių valstybių narių vyriausybės ėmėsi konkrečių veiksmų ir jie buvo atmesti, įskaitant ir Britanijos konservatyvų ministrą poną Justas. Jis buvo atsakingas už šį, praneš, e, už šį sprendimą ir dabar nori viską iškraipyti ir primesti atsakomybę Europos komisijai ir pasinaudoti tuo rengsimame referendume Junktinėje karalystėje. Norėčiau, kad tai būtų atkreiptas dėmesys. Ačiū. Ponas Torres Martinės, prašom. Joder.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 Balsavimas buvo atidėtas, bet vis dėlto matome, kad paprastųjų tunų padėtis gerėja, kvotos juda priešingą linkme, aišku, ir balsuoti norime taip, kad būtų užtikrinta šios žuvų rūšies ateitis. Kai kalbame apie paprastuosius tunus, galime kalbėti ir apie kitas žuvų rūšis, ir kitas žvejybos rūšis, ir mažėjančius išteklius. Grįžtant prie žuvininkistės politikos, manau, kad dirbama nesažiningai, manipuliuojama žodžiu e, suverenumas, siekiama iškreipti politiką mūsų piliečių nenaudai. Norėčiau, kad būtų pateiktas pasiūlymas, kuriame būtų atsižvelgiama į ekonominius žvejybos aspektus, nes e, padėtis e, graudinanti ir toliau kovosime, kad užtikrintume, jog viduržėmio jūroje Kanarų salų e, baseinė, Atlanto vandeninė, paprastieji tunai būtų žvejojami tvariai pagal kvotą. Dabar ponas Mamikins. Ačiū pirminkė. Rezoliucijos projektų tikslas buvo užtikrinti bendros žuvinkistės politikos veiksmingą gyvendinimą, įskaitant paprastųjų tunų e, politiką e, Viduržėme jūroje ir rytinėje Atlanto vandenino dalyje. Tradiciniai žvejybos metodai susijęs su e, tradicinių žvejybos įrankių naudojimu ir čia kyla įvairių sunkumų. Neturėtume uh, sukelti pavojaus tai e, ekonomikos veiksnių pusiausvirai ir žvejybos pusiausvirai, bet to priegauda yra veiksnys, e, dėl kurio reikia spręsti daug problemų. Bendroji žuvininkystės politika įgyvendinama tinkamai ir manau, kad einama tinkama linkme. Ačiū dabar ponas Hanan. Ačiū. Vicepirminkė. E, visuomet verta vertinti organizaciją orientuojantis į jos rezultatus, pagal jos rezultatus. E, šitaip vertiname ir bendrąją karinę politiką, ir bendrąją apmokestimo politiką. Ir čia taip pat turėtume paklausti savęs, e, kokie rezultatai tose sritise, kuriuose jau imtasi tam tikrų veiksmų. Žuvinkistės politika veikia nuo 1972 metų ir turime įvertinti visus jos rezultatus, pažiūrėti į Šiaurės jūros regiono rezultatus, apskritai šią sritį į ekologinės katastrofos pasiekmes, kai naikinama tai, kas anksčiau buvo atsinaujinantis išteklius tokių rezultatų jau yra ir tikrai e, turime e, įvertinti e, visą tai, vertinti pagal tai visą politiką, remdamiesi tuo, ką matome. La parola onorevole Wolf. Žodis ponui Wolf. Pirminkė, šiandien vienas žmogus, vienas komisijos narys iš Maltos nustato taisyklę kuri bus e, taikoma 800 tūkstančių žvėjų Junktinėje karalystėje ir jie turės laikytis tos įsiklės. Čia visiškai nekalbam apie ES demokratiją, apie e, žmonių e, galę, tik apie tai, ką institucijos už juos nusprendžia. Lincolnas sakė, kad e, institucijos neturi spręsti už žmonės ir jeigu tik Europos Sąjunga suprastų, kad e, žmonės turėtų turėti galimybę spręsti patys už save, dėl savęs ir savo labui. Norėčiau tik patikslinti, kad e, šiandien parlamentas balsavo Prašau manęs paklausyti. E, kreipiuosi į Jūs, noriu pateikti Jums informacijos. Noriu priminti Jums. Priminti, kad ba parlamentas balsavo už šį reglamentą. Jo komisija neprimetė, parlamentas už jį balsavo ir e, nei komisija, nei taryba neprimetė, tai buvo įprasta bendro sprendimų prieimimo e, procedūra. Dabar e, periname prie Langen pranešimo, panas Korbet. Honorary Corbett, yeah, this report Šis pranešimas apriepia labai daug aspektų susijusių su konkurencingumo politika plačiaja prasme. Ir vienas labai svarbus aspektas tai yra konkuravimas plieno pramonėje patiriant, atrodo, Kinijos plieno gamintojų dempingai. Tai yra aspektas susijęs tiek su konkurencija, tiek su priekyba. Komisija prieš kurį laiką yra pateikusi pasiūlymus atitinkamų priemonių, tačiau taryboje e, kai kurios šalis neleidžia imtis platesnio masto veiksmų ir ta šalis, kuris stabdo procesą, yra Junktinės karalystės vyriausybė. Ir būtent dėl to nacionaliniu mastu negalima imtis atitinkamų veiksmų ir priemonių dėkti, kurios yra taip pat numatytos ir sutartėje dėl ES veikimo, na, o Britų vyriausybė elgesi taip kaip ir visada, dėl, vis, dėl visko kaltindama Briuselį pirmininkas. Aš jau minėjau, kad yra daug suregistravusių paaiškinti savo balsavimo motyvus, o mes negalime posėdžio tęsti ilgiau nei e, iki be 15.3, taigi kuo, kalbėsit, kuo ilgiau kalbėsite, tuo mažiau kolegų galės pasisakyti. Kolegė Morovai dabar kalbės. Man labai patiko čia punktas šiame pranešime, kurio nuostatos labai svarbios e, Postkomunistiniams šalims konkurencingumo politika yra viena iš priemonių siekiant apginti Europos demokratiją, nes jie užkirtamas kelias koncentruoti e, ekonomikos galės e, keliose rankose ir ekonominė įtaka keliose rankose. Tokiu būdu užkartant kelią tam tikros feudalinės sistemos e, susiformavimui, santvarkos susiformavimui ekonomikoje. O tai prieštarauja š šiandieniniai moderniai demokratijos koncepcijai, pagal kurią būtina užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoms verslo įmonėms, nepriklausomai nuo to, su kuo jos draugauja. Pone Mamykinai, žodis, ačiū pirmininkė. ES konkurencingumo politika yra viena iš svarbiausių politikos ryčių, kuriuose, kurie ES gali imtis atitinkamų veiksmų ir daryti įtaką ekonomikos raidai, taip pat e, socialiniam sektoriui. Labai svarbus yra ir tarptautinis aspektas, tačiau siekiant e, užtikrinti pusiausvyrą tarp vartotojų interesų ir konkurencingumo aspektų yra pakankamai sudėtinga ir tai yra tikslas, kurio siekiama šiuo pranešimu. Jame pirmiausiai kreipiamasi į komisiją būtina užtikrinti socialinę sanglaudą, būtina atitinkamai pagerinti mokesčių politiką, e, pramonės įmonių apmokestinimą, taip pat nacionaliniu mastu reikia kovoti prieš monopolijas. Visi šie aspektai pranešime yra paminėti ir aš tai vertinu palankiai. Mums reikia tokios konkurencingumo politikos, kuria būtų užtikrinama vartotojų interesų apsauga ir nuo jos nenukentėtų mūsų uh, konkuravimas tarptautiniu mastu. Pone Makovė, žodis. Labai ačiū. Mano Aš balsavau kitaip nei mano frakcija, nes aš manau, kad sveikas konkuravimas mokesčių politikos srityje yra sudėdamoji bendrosios rinkos dalis, nes mokesčių vengimas, sukčiavimas ir mokesčių priebėgos per metus mums kainuoja apie trilijoną eurų. Mes negalime kalbėti apie jokią sąžininką konkurenciją, kai vienas įmonės mokesčius moko, kitas jų nemoka. Negalime leisti įmonėms perkelti savo pelną į mokesčių rojus. Mokesčiai turi būti mokami tose šalise, kuriuose yra uždirbamas pelnas. Taip pat e, įmonės, kurių socialinės buveinės yra įsteigtas e, mokesčių rojas, negali turėti teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Turime todėl surinkti tinkamus duomenys apie visas Europos Sąjungą veikiančias įmonės ir priversti jas mokėti mokesčius tam, kurios uždirba pelną. Ponai, keli žodis. Šie pranešime iš tiesų yra labai daug, mes jas įgyveninsime, tai Europos Sąjungoje išliks darbo vietos ir bus kūriamos naujos. Norėčiau paminėti keletą dalykų susijusių su kai kuriais pakeitimais, nei aš nei mano kolegos iš Finiguel partijos nebalsavo taip, kaip e, balsavo frakcija dėl 89 ir kitų kelių pakeitimų mes susilaikėme, nes mes nesutinkame su pasiūlymais dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Mes manome, kad tik valstybės narės gali reglamentuoti mokesčių politiką, taip pat susilaikėme balsuojant dėl 81 pakeitimo antros dalies, nes manome, kad Europos sąjunga čia e, siūlo iniciatyvas, kurios yra blogesnės nei e BPO e, siūlomos iniciatyvos. Aš pirmiausia čia turiu omenyje ūkininkus ir jų produkcijos supirkimo kainas. Ponas Ganan, ačiū ponė pirmininko pavaduotoja. Remiantis TVF duomenimis, 28 valstybėms narėms tenkanti pasaulio BVP dalis nukrito iki 17 procentų nuo 40. Taigi ta mūsų dalis anksčiau turėta atiteka Australijai, Kanadai ir e, kitoms susivyščioms pasaulio ekonomikoms. Ir dėl to kaltos e, yra mūsų priimamos direktyvos, e, tačiau ne vien tik tai direktyvos. Aš pirmiausiai noriu paminėti įvairių lobistų iniciatyvas, pagal kurias samus tarptautiniai bankai ir įmonės e, gali dar labiau e, pelnytis, išspausdamos iš šios e, sistemos viską, ką, ir, ką įmanoma išspausti ir versdamos įmonės pasitraukti iš ES teritorijos. Pone Maginės. Ačiū, pan pirmininkė, aš pasau už šį pranešimą ir 104, 5 ir 6 bei 7 pastraipos buvo vertos paramos, kadangi rengiau pranešimą dėl nesažiningos priekybos maisto tiekimo grandinėje. Tai e, manau, kad šiame pranešime taip pat pateikiami pasiūlymai e, padės mums išspręsti uh, tinkamas nesažiningos priekybos problemas. Džiaugiuosi, kad atitinkamas nuostatas yra įtrauktas į šį pranešimą. Poniai Dots žodis. Balsavau prieš šį pranešimą, nors sutinku su autoriais, kad teisėkros institucijos privalo kurti tokią ekonominę aplinką, kuris skatintų konkurencingumą. Tačiau būtina mažinti, pašalinti kliūtis, trukdančias ūkti nacionaliniams ekonomikoms. E, noriu paminėti konkretų pavyzdį iš Šiaurės Airijos. E, ir būtent tam e, sektoriui dėl Europos komisijos nustatytų taisyklių ir įvairių rinkliavų buvo sudarytos žymiai blogesnės sąlygos veikti. Dėl to kai kuriems verslo subjektams, ypač mažoms sudėtinėms įmonėms, tapo žymiai sudėtingiau konkuruoti. Taigi labai svarbu, kad komisijoje daugiau tokių klaidų nekartotų ir įmonės galėtų veikti tinkamomis sąlygomis. Pone Harkin. Šiame pranešime yra labai daug teigiamų pasiūlymų, įskaitant valstybės e, paramą finansų sektoriuje. Iš esmės pritariu pranešimo nuostatoms, kuriuose kalbama apie tai, kad būtina pasirūpinti, jog reglamentai neiškreipytų konkurencijos, e, užtikrindami didesnį pelną stambiesiams bankams. Šiaurės Arijoje dabar įsigaliojo atitinkamas nuostatas, kuriamis reglamentuojama kredito unijų veikla, nustatant e, e, tam tikrą užstato dydį. Ir tokiu būdu bandoma išstumti kredito unijas iš finansų rinkos ir e, apsunkinti joms galimybę konkuruoti su kitomis finansinėmis institucijomis, pavyzdžiui, bankais. Taip pat aš palankiai vertinu ir palaikau raginimus ir pasiūlymus, kurie yra pateikiami maisto tiekimo grandiniai, nes jie būtų naudingi smulkesiams ūkininkams. Ponas Wolfas, pirmininkė Freemanas yra pasakęs, kad vienas iš didžiausių civilizacijos pasiekimų, nesvarbu kokioje srityje, niekuomet nebuvo nuleista iš viršaus centralizuotos vyriausybės. Kai mes čia diskutuojame, Europos parlamente jis yra ES centralizuotos vyriausybės <clears throat> epicentras ir ypač kalbant apie konkurencingumo politiką mes dar kartą matome, kaip centralizuota vyriausybė nori kontroliuoti verslą. ES centralizuota e, valiuta matome, e, kokią žalą padarė eurozonos valstybėms, kiek jaunų žmonių neturi darbo, centralizuotos taisyklės ir reglamentai taip pat padarė neigiamą įtaką ES priekybai. Turime pasimokyti ir suprasti, kad ES neturėtų būti centralizuota valstybė, reikia leisti valstybėms narėms vėl laisvai konkuruoti pasaulio mastu. Perėsime prie kito pranešimo. Žodis ponai Morvei. Kultūrų dialogas ir Pranešimas šią temą man buvo neprimtinas, negalėjau balsuoti už, nes šiame pranešime nėra kalbama apie vertybės ir apie klausimus, kur reikalingas dialogas. Ten buvo kalbama apie tokias temas, kur dialogas nevyksta. Kaip mes galim kalbėti apie dialogą, kai Europos moteris naujų metų naktį išėjusios į gatvę švesti naujųjų metų yra užpuolamos viešai. Netokiais atvejais reikia kalbėti apie kultūrų dialogą net klausimas nekyla, ar Europoje moteris gali važiuoti traukiniu nelydimos vyriškio. Nekyla klausimas, ar Europoje moteris gali saugiai vienas eiti į baseiną, tarkime. Tai nėra kvestionuojami dalykai Europos Sąjungoje, tai yra savaime suprantama teisė į lygybę, į orumą. Tokie žmonės, kurie tai pasielgia, turėtų būti įkalinami arba turėtų būti išsiusti ten, iš kur atvyko. Pana Mici. Ačiū pirmininkė. Kai Žanas Monė planavo Europos Sąjungą, jis sakė, kad jeigu jam būtų reikėję viską daryti iš naujo, jis būtų pradėjęs nuo švietimo ir kultūros. Labai svarbu, kad būsimos kartos būtų atsakingi piliečiai, gerbintys įvairovę ir nepalaikantis tokių dalykų kaip e, rasizmas, ksenofobija, diskriminacija. Todėl aš sveikinu pranešėją ir balsavau už Labai džiaugiuosi, kad į mano mintį buvo taip pat atsižvelgta, kad vaikai turėtų susidurti su kitų kultūrų atstovais nuo pat jaunų dienų, kad jie galėtų įgyti reikalingus gebėjimus, kompetencijas ir užaukti e, pilnavertėmis asmenybėmis ir gerais Europos piliečiais. Pilietinis ūkdymas turi prasidėti iš pat pradžių, todėl manau, mokyklose reikėtų įtraukti vizitus švietimo tikslais į kitas valstybės, kad vaikai ir jaunimas anksti pažintų kitas kalbas ir kultūras. Manau, kad tai padės mums formuoti ateities vadovus ir lyderius. Ir tokiu būdu galėsime užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės Europos vertybės. Dėkui toliau, ponė Mamikins. Ponas Mamikins. Dėkuoju pirmininkė. Kultūrų įvairovė yra mūsų pasaulio dalis. Todėl ir kultūrų dialogas yra svarbus, jis yra reikalingas tam, kad vieni kitus suprastume. Ir švietimas čia yra taip pat be galo reikšmingas. Ir mūsų visuomenėje ir kitur pasaulyje negalima jo ignoruoti, nes iš tiesų dar tebe egzistuoja neigiami stereotipai. Labai svarbu palaikyti švietimo sistemų pokyčius, nes kartais tos sistemos, kai kuriuose valstybės narėse, nėra labai veiksmingos. Reikėtų galvoti, kaip išsaugoti kultūrinį identitetą nacionaliniu lygiu. Tai yra ne tik šiaip svarbu, tai yra gyvybiškai būtina. Taip pat labai svarbu pritaikyti ir reformuoti tuos pagrindinius principus, galvojant apie ateitį, kad užtikrintume mūsų visuomenės funkcionavimą ir mūsų vertybių išsaugojimą. Dėkoju. Kultūrų įvairovė ir dialogas tarp kultūrų visą laiką egzistavo šalia mūsų Europoje jis tikrai netkeliavo kartu su paskutinė migracijos banga. Mūsų valstybės narės taip pat yra įvairios savo viduje dėl istorinių aplinkybių, juose gyvena įvairios bendruomenės greta viena kitos ir kultūrų dialogas yra svarbus ne vien tik kalbant apie migraciją, ne vien tik migracijos kontekste, bet jis yra svarbus norint užtikrinti ir seniai Europoje gyvenančių mažumų poreikius. Taigi kultūrų dialogas yra dviejų krypčių eismo gatvė ir tame dialoge turi dalyvauti abi visos pusės. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse nėra skiriama pakankamai dėmesio, e, nėra atsižvelgiama į teisėtus mažumų skundus ir todėl tenka pripažinti, kad kultūrų dialogas nefunkcionuoja taip, kaip turėtų. Ir todėl mažumos turi kreiptis į ES prašydamos pagalbos. Labai tikimės, kad Europos institucijos ateitie pademonstruos didesnį atvirumą. Dėkui toliau. Petir. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Kultūrų ir religijų dialogas yra labai svarbus tam, kad suprastume įvairovę. Deja, šio dialogo pasaulyje dažnai pritrūksta ir Europoje pamirštame pagrindinės vertybės, ant kurių buvo pastatyta ES. Todėl aš ypatingai džiaugiuosi, kad šiame pranešime yra pabrėžiama šeimos svarba, išsaugant kultūros tapatybę, vertybės ir tradicijas. Ir nepamirškime, kad žmogus pradeda mokytis ir pažininti su savo kultūra namuose. Mes vertybės turime saugoti ir perduoti savo vaikams. Jeigu mes sugebėsime išsaugoti šeimą, tuomet nereikės e, nuogastauti dėl kultūros išlikimo, nes išauginsime tokius vaikus, kurie mylės tai, kas jų ir gerbs tai, kas kitų. Dėkui toliau. Panas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad švietimas ir platesnės žinios apie kitų žmonių vertybės, taip pat ir apie ES pamatinės vertybės. Visą tai yra būtina. Tos vertybės turi būti saugomos. Ir kitos kultūros, kitos visuomenės, kurios laikosi kitokių vertybių, turi pažinti mūsiškės. Kultūrų dialogas nėra tas pats, kas daugia kultūriškumas. Ir aš manau, kad būtų pernelik pavojinga mūsų pamatinės vertybės pakeisti daugio, vadinamąją daugio kultūriškumo vertybę. ES valstybės narės, kurios dar nėra pasiekusios tokio išsivystimo lygio, negalima jų tiesiog kaltinti. Manau, kad toks elgesys neteisingas. Pane Dodds, aš esu iš Šiaurės Airijos ir visiškai suprantu, kokia transformacija, kokie pokyčiai gali įvykti, ypatingai jaunimo sąmonėje, susiduriant su tai žmonėmis, kurie yra iš visiškai kitokių kontekstų. Ir Deja, pastarysiais mėnesiais Europoje stebime radikalizavimo atveju ir aš pilnai palaikau tas priemonės, kurios padėtų sustabdyti mūsų jaunimo radikalizavimą ir kvietimą vykti kitur. Tačiau, manau, reikėtų pasiūsti bendrą žinutę visai ES, kad nacionalinės valstybės turi griežti pirmojų smūkų. Šiame pranešime yra pabrėžiamas nacionalinis švietimas bet norima suvienodinti švietimą, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas e, kultūrui, kultūrai. Vis tik tai dėl tokių dalykų turėtų sprendimus priminėti nacionalinės vyriausybės. Tos problemos, kurios iškyla e, žemiausiose sluoksniuose, turi būti ten ir sprendžiamos. Ir manau, kad e, mes turėtume savo apie tai dar kartą priminti. Toliau pereisime prie kito pranešimo. Toliau ponė Morvai pasisakys. Ačiū, ponė pirminkė. Negalėjau balsuoti už pranešimą dėl šio finansinių paslaugų reglamento, nes jame kalbama apie ateities dalykus kurie jau buvo nutikę ir anksčiau ir būtų labai svarbu užkirsti kelią hipotekos kriziai Vengrijoje, kai per daug hipotekos paskolų buvo suteikiama. Reikia kalbėti apie bankų vadovų atsakomybę ir tinkamą bankų priežiūrą. Pateikiau šį klausimą komisijos nariui diskusijų metu. Paklausiau, ko tikisi iš viso to Europos Sąjunga, bet kaip visada atsakymo negavau. Ponas Mamikins. Dėkuoju, pirminkė. Pasaulio finansų krizės kontekste, kurį pastebime ir čia Europoje. Poveikį patyrė finansų rinkos, įvairios finansinės paslaugos, bet dar nebaigėme spręsti šių problemų. Visos institucijos dalyvaujančios e, šiame darbe, taip pat ir nacionalinių lygmenių, taip pat turi, e, turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad įgyvendintų reikiamas reformas ir užkirstų kelią busimoms krizėms. Galima būtų priminti 2007-2008 metus ir tuomet įvykusią krizę ji įvyko dėl nepakankamos bankų priežiūros, dėl tam tikrų spragų teisės aktuose ir e, todėl šis pranešimas, už kurį balsavome šiandien, yra labai svarbus. Dėkoju, pane Makovei. Ačiū labai pirminkė. Finansų krizė privertė mus Europoje įgyvendinti teisėkuros priemonės. Matėme, kokių sunkumų teko patirti valstybėms narėms įgyvendinant šias priemonės. Buvo priemonių, kurios e, viena kita prieštaravo ir e, matėme tikrai rimtų trūkumų. Dabar pasirinktas, pasiūlytas naujas paužiūris įgyvendinant e, teisėjo kuros aktus finansų krizės metais visą tai buvo nuodugniai aptarta. Valstybės narės dabar jau gali pasimokyti ir savo klaidų netinkamai gyventinant teisės aktus. Ir tai labai svarbu užtikrinant skaidrumą. Taip pat reikia įvertinti priemonės, kurios buvo gyvendintos finansų krizės metu. Daug kas jau praėjo, matome visus pokyčius ir turime imtis atnaujintų priemonių. Ačiū, ponas Kaputo. Jau daug kartų kalbėjau apie finansų valdymą. Šiuo pranešimu, kurį patvirtiname šiandien, žengėme dar vieną žingsnį link skaidrumo šioje srityje ir um, tikimės išvengti grįžimo į tą nuosmukio, kurio e, pikas buvo 2008 metais. Reikėtų taip pat e, pagalvoti ir apie energetikos sektorių e, dėl skalūnų dujų gamybos bendrovių Reikia atitinkamai keisti teisės aktus, turint omenyje tikslus, um, kurių turi siekti visos reguliavimo institucijos. Visų pirma, taip pat reikėtų apsaugoti vartotojus ir mažas ir vidutinės įmonės. Europos Sąjungos uh, sektorių konkurencingumui uh, kelia pavojų Kinija ir kiti regionai. Turime mm, atlikti įgyvendinti pakeitimus šiuose sektoriuose, kad iš, išlaikytume jų konkurencingumą. Ponas Keli. Ačiū. Nuolat e, dedate pastangas, deda pastangas komisijos narys ir kiti siekdami išspręsti problemas, užtikrinti, kad tos problemos nebegrįžtų. Dabar e, svarbu viską įvertinti, įvertinti, kokia yra dabartinė padėtis ir e, siekti ateityje išvengti tų pačių klaidų. Kai kurie kalbėjo kolegos jau kalbėjo apie skalūnų dujų bendrovėms kylančias pasiekmes, apskritai pasiekmes Europos ekonomikai. Turime būti budrus e, visą laiką, ypač turėtume omenyje bankinkistės sąjungos kūrimą. Kaip jau minėta, turime nuolat stebėti situaciją, kad užtikrintume geresnę ateitį Europos Sąjungoje. Ačiū dabar ponas Polčiak. Dėkuoju, pirminkė. Remiau šį pranešimą, nes mano nuomonė jame atsispindi visos svarbiausios problemos finansinių paslaugų, Europos rinkų, Europos kapitalo rinkų um, srityse. Čia dėstomas tinkamas paužiūris į finansavimą, į MVI um, klausimus. Galėtume palyginti mūsų padėtį su JAV turime gerai suvokti, kad turime esminių principinių problemų susijusių su įmonėmis ir paslaugomis Europos Sąjungoje. Be to, verta kalbėti ir apie investicijas bei inovacijas Europos Sąjungoje. Balsavau už šį pranešimą ir labai džiaugčiausi, jeigu komisijai tai atsižvelgtų planuodama kitus teisės aktus kapitalo rinkų srityje. Ačiū. Dėkuoju. Eikime toliau prie Matera pranešimo. Ponas Val... Ponia Valina pirmiausia. Ačiū pirminkė. Taip, moteris nėra prekė, moteriams e, neturi būti nurodinėjama, ką joms daryti. Moteris e, turi turėti galimybę pačios spręsti, kuo joms susimti, ar, ar joms tekėti, ar joms e, netekėti, ar gimdyti vaikus, ar negimdyti jų. Reikia sprendimų, kurie padėtų moteriams suderinti gyvenimą šeimoje ir e, karjerą, Reikia politikos, kuri padėtų atsikratyti neligybės, atlyginimų skirtumų, padėtų suderinti gyvenimą šeimoje ir darbą, kad moteris galėtų išnaudoti savo potencialą. Tai e, turi būti užtikrinama visais atvejais, nesvarbu, kokiu tikslu siek, siekia tos e, moteris. Uh, Jos turi galėti apginti savo ekonominius, politinius interesus. Daugelioje valstybių narių dabar sunku gyventi dėl įgyvendinamos politikos ir moteris nukentėjo ne tik šeimoje, ne tik darbe, bet ir dėl didėjančių skurdo. Kartais atrodo, kad politika naudojama tik laikinai problemams įspręsti, bet neligybė ir kitos problemos vis kyla. Svarbu, kad moteris nebūtų eksploatuojamos jokiais pagrindais, kad nebūtų išnaudojama jų padėtis tais tikslais. Ačiū. Dabar e, frakcijos e, vardu, PP e frakcijos vardu, ponia Koracija Bild. Čia kalbama apie didžiulį darbo vietų, ekonomikos potencialą, apie įgalinimą. Moteris nėra pažeidžiama grupė. Moteris yra svarbios veikėjus mūsų ekonomikoje, mūsų ekonomikos turtas. Ir dabar pats laikas valstybėms narėms pripažinti moterų verslumo potencialą ir kurti aiškę strategiją, kad būtų atsikratyta visų uh, diskriminacijos formų, kad nebūtų kūriama jokių kliūčių, kad nebūtų pernelik daug biurokratijos ir nebūtų jokios diskriminacijos prieš moteris. Taip pat turime kovoti su stereotipais. Į moteris dažnai žiūrima kaip mažiau patikimus asmenis, asmenis, kurie mažiau e, susigaudo įvairiose inovacijose. E, turime e, steigti kultūrą, kurioje moteriams būtų suteikiamas antrasis šansas, kad moteris galėtų steigti įmonės. Moteris be kita ko turėtų padėti viena kitai. Tai svarbu. Svarbu keistis patirtimi, informacija. Taip pat e, moteris e, e, moteriams reikia tinkamų sąlygų, kad jos galėtų tinkamai suderinti šeiminį gyvenimą su darbu. Tai turi būti užtikrinama visose valstybėse narėse. Pone Žinenska, ačiū pirminkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą. Jame kalbama apie kliūtis, su kuriomis tenka susidurti moteriams e, versle. Gana apdairiai vertinčiau, kaip e, turėtume atsikratyti prietarų stereotipų šioje srityje parlamentas negali priimti sprendimo, kad šeimoje turi būti pareigos pasidalėjamos tolygiai tarp vyro ir moters. Tiesiog moteriams reikia suteikti daugiau galimybių, daugiau lankstumo, daugiau galimybių realizuoti save, savo um, potencialą. Pavyzdžiui, uh, užtikrinant uh, tinkamą profesinį rengimą mokyklose. Uh, Dažnai apie studijuojančias merginas negalvojame šiame kontekste. Svarbu, kad e, joms įgyjant profesinį slavinimą būtų užtikrinamos sąlygos joms tapti sėkmingomis verslininkėmis. E, pone Kliun. Šiame pranešime kalbam visų pirma apie moteris, jos skatinamos tapti verslininkėmis, e, pradėti savo verslą dėmesys sutelkiamas e, į užimtumą visoje Europoje, ypač e, į e, MVI, įmonių startuolių skatinimą. Ir žinoma, moteris yra didžiulis nepanaudotas potencialas šioje srityje. Yra daug kliūčių, dėl kurių moteris e, nėra darbo jėgos dalis ir reikia tų kliūčių atsikratyti. Reikia užtikrinti, kad moteriams būtų teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, kad jos galėtų gauti paskolas, finansavimą, nes jis nepakankamas, kas dėl vaikų priežiūros e, vyriausybės e, turėtų tuo pasirūpinti, tai būtų papildoma paskata moteriams. Ir uh, tai padėtų moteriams žengti į darbo rinką. Turime pasirūpinti tuo, kad kliūčių vaikų priežiūros srityje būtų atsikratyta, kad laiku būtų imamasi priemonių. Ačiū dabar, ponė Morvai. Ačiū labai. Yra daug veiksnių dėl kurių moteris nesteigia įmonių Europos Sąjungoje. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia kalbėti apie apskritai apie moterų Europą. Turime atsikratyti tam tikrų konkrečių kliūčių po komunistinėse šalyse. Pavyzdžiui, mano šalyje, Vengrijoje, moterims labai sunku gauti finansavimą tam, kad jos galėtų įsteigti savo įmonės. Taip pat vyksta privatizavimas, yra privatizuojamas komunistų turėtas kapitalas. Ir dėl to tai, na, visi tie pinigai patenka į vakarų Europą, patenka investuotojų rankas ir mes nematome jokių programų, kurios leistų investuoti kapitalą į žmonės, į asmenis, kurie gyvena sudėtingomis sąlygomis ir kurių sąlygos yra labai neprintinos. Pone Borzan, ačiū, pone pirmininkė. manje riskiraju te su manje sklone irenju posla zbog slabe potpore okoline. dvostruko vei broj ena e, nego mukaraca radi na. matome kad nepakankamai yra remiama moterų gyvenimo aplinka. Ir ištekliai, kurio, kurie reikalingi moterims verslininkėms, tai yra lengvas prieimas prie e, finansų ir taip pat galimybė derinti profesionalius ir asmeninius e, įsipareigojimus. Ir Kroatija yra viena iš nedaugelio valstybių, kuri turi strategiją moterų verslininkų skatinimo tikslui. Šiame pranešime kalbame apie pozityvus pokyčius ekonomikoje, bet tie pokyčiai reikalingi ir visuomenėje. Aš visapusiškai pritariu šiam pranešimui. Ponas sogor politikai prioritás az unió még mindig le van maradva. two thousand and twelve ben ačiū pirmininke turiu pasakyti kad kol kas tik 31 procentui Europos įmonių vadovauja moteris, taigi mūsų laukia dar ilgas kelias. Aš manau, kad būtina uh, jog moteris rastų tinkamą pusiausvyrą tarp šeiminio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Ir čia reikalingos ir kai kuriais atvejais ir šeimoms skirtos priemonės. Dabar dažnai e, moteris e, imasi verslo e, tik tam tikrose sritise. Mes siekiame, kad situacija pasikeistų iki 2020 metų. Norime, kad 75, 75 procentai moterų dalyvautų darbo rinkoje. Ponas Mamikins, prašom. Ačiū pirmininkė. Teisinė prasme kalbant, nėra jokio skirtumo tarp vyro ir moters verslo pasaulyje, tačiau reali padėtis e, yra kitokia. E, Europos Sąjungoje e, įmonėms moteris vadovauja rečiau negu kad vyrai. Mums būtina imtis priemonių tam, kad situacija pasikeistų. yra minčių ir apie kvotų moteriams nustatymą, bet aš manau, kad tai nieko gero net neš, jeigu viskas nebus rūpestingai e, planuojama. Moteris e, turi būti ir pasiruošusios eiti tokias pareigas. Panas Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi norėčiau pasakyti, kad tai yra klausimas, kurį seku jau eilę metų ir turėčiau pasakyti, kad iš pradžių, kai pamačiau skaičius susijusius su vyrais ir moterimis verslininkais, nustebau pamatęs, yra, koks yra didžiulis skirtumas ir man kilo klausimas, kodėl tas skirtumas toks didelis. Kolegos minėjo kai kurias priežastis, bet viena iš jų yra ir pasitikėjimo klausimas. Aš manau, kad taip susiklosti per eilę metų. Taigi mes turime keisti aplinkybės ir turime sumažinti kliūtis, kaip jos yra įvardyjamos šiame pranešime, tam, kad vyrai ir moterys galėtų tapti verslininkais vienodomis sąlygomis. Tas pats pasakytina ir apie galimybę gauti finansavimą. Vėlgi čia yra tokia, toks supratimas, kad galbūt moterys verslininkės e, negauna tokių pačių galimybių gauti finansavimą finansavimą, pradedant verslą kaip vyrai, aš manau, kad vis tiek matome šiek tiek tokių pokyčių mano šalyje, Airijoje. Yra atitinkamos platformos, kuriamos teikiant paramą moteriams ir vis daugiau moterų įsitraukia į verslą. Ir tai yra labai svarbu, mes turėtumėme raginti tokius procesus. Dėkoju. Honorevole Petir. Ponas Petir. Pone Petir. Pone pirmininkė, moterų bendrai skaičius versle Kroatija yra tik 30 procentų, tai yra šiek tiek mažiau nei Europos vidurkis. Iš jų 23 procentai yra moterys įmonių savininkė, 7 procentai verslininkių yra moterys, kurios sukūrė savo verslą. Taigi, Tai yra didžiulis skirtumas lyginant su 2001 metais, kuomet Kroatijoje tik, Kroatijoje tik 7 procentai visų verslininkų buvo moterys. Taigi, na, vis tiek manau, kad moteris gali nuveikti daugiau. Potencialios verslininkės uh, moterys turi būti raginamos ir turi būti įveikiamos kliūtis moterims e, steigti verslo įmonės. Taigi aš e, pritariu tam, kas yra pasakyta šiame pranešime, kad būtų kuriamos konkrečios strategijos, kuriomis būtų galima mažinti biurokratinės kliūtis dėl galimybės gauti kreditus ir taip pat, kad būtų kuriamos papildomos mokymo švietimo programos. Aš manau, kad tai yra svarbu kurti konkrečias specifinės priemonės, kurios leistų moteriams derinti savo uh, šeiminius ir profesinius įsipareigojimus ir kad tos moterys galėtų imtis verslo be būkštavimų, kad jas, jos tokiu būdu e, sumenkint savo kaip motinos ar e, žmonos vaidmenį. Pane Dots. Ačiū. Šiandieną aš žvelgiau šias diskusijas ir balsavau dėl to, kad moteri, moterų versl, verslininkystė būtų skatinama. Uh, bendrai vertindama, kas yra įmanoma. Mano rinkiminėje apygardoje Šiaurės Airijoje turime naują pirmąją moterį ministrę. Tai yra nauja Junktiniai karalystiai, tai yra nauja ir mano e, partijai, kadangi Foster dabar išrinkta ir partijos vadovė. Lyderė tai yra didžiulis žingsnis teisinga linkme, tačiau tai nėra, Airija nėra sėkminga istorija tiems, kurie bando numatyti lyčių kvotas, integruoti lyčių lygybės aspektą arba uh, E, atitinkamai vertina šį principą. Tai yra pavyzdys moterims, kurios e, moteris dirbo sunkiai kaimuose ir parodė galimybę ir pasiryžimą tinkamai atstovauti žmonėms. Taigi mano supratimu šiame pranešime yra kalbama apie labai aiškius dalykus. Taip, aš pritariu tam, kad būtų naikinamos visos kliūtys moteriams įžengti į darbo rinką. Taip, aš norėčiau matint, mažinti kliūtis, norint moteriams gauti švietimą ir išsilavinimą. Ir taip, aš noriu suteikti moteriams mūsų visuomenėje pagrindą, kur jos galėtų pademonstruoti savo verslininkystės įgūdžius. Tačiau aš nesutinku su kvotomis arba kokiomis tai kitomis priemonėmis, kuriamis būtų nukreipiamas dėmesys. Pirmininkė, svarbus pranešimas apie moterų verslumą ir aš pritariu jam. Pažvelkime į skaičius. Tik tai 31 procentas ES verslininkų yra moterys. Klausimas aiškus, ką Europoje galime padaryti, kad paskatintume moterų verslumą. Viena iš priemonių tai mikrofinansavimo priemonė Pažvelkime 2013 metų skaičius. Santykis tarp vyrų ir moterų, kurie kreipiasi į šitą fondą, yra 60 ir 40 procentų. Vadinasi, reikia dar pasistengti Europos lygmenių. Dėl to aš pritariu pakeitimui, kuris ragina komisiją stebėti moterų klausimą ir ES lėšų paskirstimą verslumui. Tie skaičiai iš mikrofinansavimo priemonės tai įrodo. Be to, skatinant moterų verslumą, mes kovojame ir su stereotipais. Gerai, kad komisija įsteigia šią platformą, kuri skirs konsultacijas, patarimus ir vadinamosius verslo angelus. Kągi, o dabar reikime prie e, kito pranešimo. Suteikiu žodį kolegai Baulen. Nėra salėje. Tuomet e, kolegė Čitnanska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Gratulujem kolegovi Plúrovi. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Pliūro parengus šį pranešimą. Jame mes e, matėme daug teigiamų aspektų. Ir manau, kad e, tai, taip, šis dokumentas labai pravers ir valstybėms narėms. Man labai svarbus yra vienas e, dalykas. E, šiame pranešime reikia nepamiršti ir vienodų galimybių visiems. Reikia laikytis jungtinių tautų konvencijų ir dėl neįgalių žmonių teisių. Yra būtina kovoti su neįgalių žmonių uh, E, diskriminacija. Pranešime kalbama apie visą įtraukiant, viską įtraukiant, įtraukiantį mokymą, taip pat ir pagalbą neįgaliems žmonėms. Noriu pabrėžti, kad man tai tikrai labai svarbu. Reikia ir daugiau lankstumo studentų atžvilgių tam, kad studentai galėtų taip susidaryti savo studijų planą, kad jie galėtų studijuoti tai, ko būtent jiems ir prireiks gyvenime. Aš pritariu šitam pranešimui, pritariu paramai jaunimui, kad jie gytų įgūdžius reikalingus darbui. Vienas iš penkerių jaunų žmonių neranda darbo. Bet tai nenauja problema, ji tęsiasi jau 25 metus, jaunimo nedarbas tęsiasi, mes susidurime su iššūkiais, labai svarbu apibriežti aktualius įgūdžius. Pagal tai reikia formuoti mokymą ir švietimą. Sektoriai, šitie sektoriai turi dirbti ranka rankon su darbdaviais, tai yra su tais, kuriems tų aktualių įgūdžių reikės, kad jos galėtų įdarbinti. Mums reikia naukio, naujo dėmesio žydinio, mums reikia naujo modelio. Galbūt tai turėtų būti trečiasis e, universitetų švietimo lygmuo. Mūsų švietimo tarybos turi dirbti kartu su darbdaviais, mūsų švietimo įstaigos turi dirbti kartu su darbdaviais, kad vaikai, jaunuoliai įgytų reikiamų darbo rinkai įgūdžių. Pane Morvai, ačiū. Aš balsavimo metu susilaikiau, nes tai, kas parašyta A ir C punktuose, o būtent, kad Europos Sąjungoje yra 4-6 milijonai bedarbių jaunuolių. Ir kalbant apie e, jaunuolių, kurių amžius nuo 15 iki 25 e, metų amžiaus ir kurie nedirba ar nesimoko, yra 7 milijonai. E, yra be galo daug jaunų bedarbių, ypač jauni žmonės susiduria su čiuliais sunkumais ieškodami darbo. Galbūt e, mes turėtumėm pasikviesti ponę Angelę Merkel e, ir e, jos pasitirauti, kodėl tokiamis aplinkybėmis ji kviečia į ES atvykti milijonus migrantų iš Šiaurės Afrikos ir Azijos, nors ES kenčia ir pati nuo didžiulės jaunimo nedarbo problemos. Ačiū, balsavau už šitą nepaprastai svarbų pranešimą. Jo tikslas – kovoti su viena iš didžiausių Europos problemų. Tai milžiniškas nedarbas, kai kurios valstybės narėse jis pasiekia net 50 procentų. Mūsų tikslas – suteikti asmenims kompetencijas, įgūdžius, kad jie galėtų tapti atsakingais piliečiais mūsų įvairialypėse visuomenėse. Darbo rinka keičiasi nepaprastai greitai. Tiksliai prognozuoti ateities įgūdžius ir jų poreikius nėra realu. Studentus reikia mokyti plačiaja prasme, didinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąją praktiką švietimo ir mokymo srityse, įgyvendinti įgyvendinti darbo įgūdžius, mokymosi įgūdžius ir gebėjimą adaptuotis per visą savo darbinį gyvenimą. Taip pat užtikrinti, kad iš mokyklos į darbo rinką būtų pereinama sėkmingai. Ponas Ujėlį. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą Manau, kad pranešime svarstamas klausimas tikrai svarbus. Jaunimui nieko nėra svarbiau, kaip susirasti darbą. Šiuo metu yra apie 7 e, milijonai jaunų bedarbių. Tai yra tikra katastrofa. Kaip mes galime e, svajoti apie taikę Europą? Jeigu yra toks didžiulis e, bedarbių skaičius, yra būtina imti skubių priemonių. Pranešime e, kalbama ir apie tai, kokia didžiulė atsakomybė tenka valstybėms narėms ir jų vyriausybėms. Aš nesuprantu, kodėl e, yra Kodėl e, Jobik partijos atstovai susilaikė, nebalsavo už šį pranešimą? Aš e, norėčiau e, pasiūlyti, kad šis dokumentas taptų mūsų išeities tašku busimose diskusijose. Pane Spirakė. Ačiū, pirmininkė. Yra keli skaičiai, kuriuos norėčiau Jums pristatyti, kurie aiškiai parodo, kokia yra dabar situacija, kalbant apie jaunimo nedarbą. 5 milijonai jaunų bedarbių Europoje, 2 milijonai turimų darbo vietų, laisvų darbo vietų. Taigi, kodėl negalime pasiūlyti jauniems žmonėms tokių įgūdžių, kurie reikalingi, kad jie galėtų užpildyti tas darbo vietas? Valstybės narės turi lėšų tam, kad galėtų pagerinti jaunimo įgūdžius tų jaunų žmonių, kurie nori judėti į priekį. Tačiau taip pat akivaizdu, kad daugelie valstybių netinkamas švietimas tapo norma. Taigi mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos labiau stebėtų, prižiūrėtų, kaip yra panaudojamos lėšos, kad švietimas plėto, būtų plėtojamas ir kad švietimas leistų galiausiai gauti darbą. Ir mes turime labai greitai imtis veiksmų, turime skatinti jaunus verslininkus per Erasmuso programą, taip pat per tas institucijas, kurios yra sukurtos tam, kad skatintų užimtumą. Tai yra labai svarbu visose valstybėse narėse ir mano šalyje taip pat Graikijoje. Deja, e, reikiamos priemonės kol kas dar nėra patvirtintos. Ponas Mamikins. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už kolegos Pliūrą pranešimą, nes tai yra labai svarbus klausimas. Jaunimo nedarbas yra viena didesnių naštų ES ekonomikai ir mano šalies Latvijos atveju jaunimo nedarbas tapo didžiulė šalies tragedija. Taigi, bet koks metodas, bet koks požiūris leisintis sumažinti jaunimo nedarbą, bet, kokia, bet kokios politikos iniciatyvos mažinančios jaunimo nedarbą būtų labai sveikintinos. Pagrindinis dalykas pagal pateiktą pasiūlymą yra tai, kad būtų stažuotės siūlomos jauniems žmonėms. Mums reikalingos priemonės mažinti jaunimo nedarbui visoje Europos Sąjungoje, skaitant ir mano šalį. Tai yra didžiulė problema. Pana Šogar. Ačiū. Daugiau nei 20 procentų jaunimo nedarbo skaičius ES rodo, kad užimtumo politikoje kyla didžiuliai iššūkiai, su kuriais teks susidurti valstybėse. Taip pat matome, kad čia Europos parlamente turime irgi nuolatos įtraukti tos klausimus į darbo atvarkę. Pranešime labai teisingai kalbama apie tai, kad trūksta reikiamų įgūdžių darbo vietoms užimti ir kad švietimas nėra tinkamas ir dėl to švietimo ir užimtumo politikos nėra suderintos valstybėse narėse. Ir vidurio rytų Europos valstybės susiduria su šia problema ir mes turime skubiai kovoti su mokyklų metimo atvejais, ypatingai kalbant apie tam tikras socialinės kategorijas, kaip kad Romai. Ir aš manau, kad daugiau dėmesio tam turime skirti aptardami Europos semestrą ir augimo strategijas valstybėse narėse tam, kad švietimo sistemos leistų jaunimui pasirengti tinkamai profesiniam gyvenimui ir taip pat, kad būtų reaguojama į darbo rinkos poreikius. Dėkoju. Ponas Kelly. Ačiū. Pirmininkė, mes kalbame apie labai svarbų pranešimą. Aš balsavau pagal savo frakcijos poziciją liniją. Be jokios abejonės apmaudu, kad yra tiek daug bedarbių jaunų žmonių Europoje, ypatingai mano šalyje. Per ekonominę krizę aš pats tai mačiau, mačiau jaunus žmonės, kurie turi puikių įgūdžių, bando gauti darbo vietą, eina į pokalbius dėl darbo ir galiausiai gauna tą patį laišką, kur yra parašyta, kad dėja jūs negalite šį kartą gauti šios darbo vietos, pabandykite kitą kartą sėkmės. Ir taip nutinka kas kart daugeliu jaunų žmonių. Tokių jau tie jauni žmonės nusivilia, išvyksta į užsienį ir dėl to vyksta protų nutekėjimas iš Airijos. Na, aš žinau, kad mano šalyje dabar ekonomika atsigauna, šiais metais išaugo 6 procentais ir tie jauni žmonės tikiuosi, kad sugrįž į mano šalį ir užpildys tas darbo vietas, aš tikiuosi, kad tas pats bus ir kitose ES valstybėse narėse. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Pospišėlė. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Jaunimo nedarbas yra susijęs su atskirų ES valstybių narių ekonomikos stipriosiomis pusėmis. Tačiau Kita vertus, šis reiškinys yra tai, taip plačiai paplitęs, kad mums reikalinga aktyvi politika ir aš džiaugiuosi, kad šis pranešimas buvo patvirtintas. Su jaunimo nedarbu e, yra susijusi ir kita problema - švietimo politika ir konkurencingumas darbo rinkoje. Globaliame pasaulyje vien tik tai nacionalinis švietimas nėra pakankamas. Dėl to aš pritariu tokioms programoms kaip Erasmus ir aš pats kaip universiteto dėstytojas puikiai žinau, kad tokios programos leidžia pagerinti kalbinius įgūdžius, praplėsti kompetenciją, taip pat suteikia galimybę žmonėms subręsti, jeigu jie vienerius ar dviejus metus praleidžia užsienyje. Taip pat man patinka ir naujoji jaunų verslininkų Erasmus programa. Ir bendrai manau, kad šis pranešimas yra puikus. Džiaugiuosi, kad jis buvo patvirtintas. Ačiū, ponia Petir. Pone pirmininkė, aš pritariu. Pritariau šiam pranešimui, nes jame yra akcentuojamos esminės problemos, su kuriomis susiduria daug ES valstybių narių, įskaitant ir Kroatiją. Eurostato duomenimis Kroatijoje jaunimo, tai yra jaunesnių nei 25 metų žmonių nedarbo lygis 15 metų pirmajame ketvirtėje buvo 21 procentas. Tai reiškia, kad Kroatija šiuo atžvilgiu yra tarp pirmaujančių valstybių. Ir aš tikiuosi, kad tam tikromis priemonėmis situaciją Europoje pagerinsime, taigi aš raginu komisiją ir atitinkamas institucijas valstybėse narėse kurti tokias programas ir projektus, kurie leistų jauniems žmonėms įgyti reikiamus įgūdžius tam, kad jie būtų konkurencingi darbo rinkoje. Taip pat norėčiau pasveikinti ir šią iniciatyvą užtikrinti bendradarbiavimą tarp švietimo sektoriaus, viešojo sektoriaus, plėtinės visuomenės ir verslo įmonių nes verslo sektorius taip pat gaus daug naudos iš to, nes tokiu būdu mm, atsidari, atsiras naujų darbo vietų. Pane Dots. Džiaugiuosi, kad šiame pranešime kreipiamas dėmesys į tarp sektorinį jaunimo nedarbo problemų sprendimą. O tai turėtų būti daroma pasitelkiant įgūdžių auginimą Jaunimas susiduria su įvairiomis kliūtimis, dėl to reikia kurti sinergijas tarp vyriausybės, vietos bendruomenų ir verslo veiksmų, kad tie veiksmai sukurtų kuo daugiau galimybių. Šitas pranešimas praneša ir paaiškina, kad reikia bendrabiavimo tinklo su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, taip pat su vietos bendruomenės. Mm, karjeros tarnybos Taip pat partnerystė su privačiu ir viešoji sektoriumi yra labai svarbios. Na, negalime pritarti mm, šio pranešimo pasiūlymams kištis į nacionalinę kompetencijos rytį, tačiau pagrindinius dalykus pranešimo autoriai išdėsto teisingai. Reikia maksimizuoti savanoriškų organizacijų darbo svarbą. Šiaurės Airijoje šitiems veiksmams trukdo biurokratinės kliūtis ir įvairūs apribojimai. Pone Harkin, man patinka šiame pranešime praktiniai pasiūlymai, kaip padėti 7,5 milijono jaunų žmonių, kurie šiuo metu nesimoko ir nedirba, dėl įgūdžių netiktikties. Kartais tų įgūdžių trūksta, bet kartais tų įgūdžių yra per daug, bet jie yra netinkami. Šitame pranešime siūlomos partnerystės su verslu, su socialiniais partneriais, kad jaunimas būtų sėkmingiau integruojamas į darbo rinką ir kad jiems būtų suteiktas antras mokymosi švietimo šansas. Pranešime taip pat parbėžima, kad įgūdžiai turėtų atitikti galimas darbo vietas, kad požiūris turėtų būti holistinis, apimantis ne tik švietimą, bet ir apskritai gyvenimą. Turi vykti dialogas. Programos, pagalbos programos padedančios pereiti iš mokyklos į darbo erdvę taip pat yra pagirtinas dalykas. Šis pranešimas yra sveikintinas dėl to, kad siūlo kurti darbo vietas, taip pat pasitelkiant ir tradicinės priemonės. Ačiū, dabar eikime prie Karas Gebhardt pranešimo ir norėčiau suteikti žodį ponui Pospišul. Ačiū pirmininkė, su malonumu balsavau už šį pranešimą. Skaitmeninė bendroji rinka yra vienas iš mūsų prioritetų šią kadenciją. Jei padidintume tarptautinių skaitmeninių pardavimų skaičių, Aš tuo labai džiaugčiausi. Šengeno erdvė egzistuoja, sienų nebėra, tačiau skaitminėje rinkoje tos sienos vis dar yra, jas reikia sugriauti. Įmonės parduoda vis daugiau savo prekių internetu. Tačiau tai vyksta daugiausia valstybių viduje ir labai mažai tartautinių mastų. Čekijoje 26 procentai mažųjų ir vidutinių verslų įmonių parduoda internete, tačiau tik 7 tai procentai parduoda tarptautiniu mastu. Ką daryti? Reikėtų palengvinti tuos tarptautinius pardavimus ir šito pranešimo tikslas toks ir yra. Toliau. Ponas Benito Ziluaga. Ačiū pirmininkė. Balsuodami susilaikėme, nes nors ir pritarėme sprendimui pritaikyti ekonomiką naujai skaitminiai erai, tačiau nemanome, kad šitas pranešme išdėstytas kelias yra teisingas. Kokios rizikos? Tas dėstomas metodas yra naudingas didelėms korporacijoms. Mes turėtume labiau užtikrinti duomenų apsaugą turėtume užtikrinti neutralumą. Skaitmeninio lygumo, lygybės, skaitminės lygybės principai, jiems iškyla pavojus. Svarbiausi principai yra dalyvavimas, komunikacija ir demokratinis dalyvavimas. Pone Morvai. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, bet nelabai man patiko C punktas. Ten buvo parašyta, kad tik 10 procentų mažų bei vidutinių įmonių e, pardavinėja savo prekes ir internetu. Mikro įmonių, kurios naudojasi internetu, pardavinėdama savo prekes, taip pat yra labai nedaug. bet e, tikrai yra tokių moterų, kurios namie prižiūri mažus vaikus arba e, senus žmonės, namie e, tokios moteris verda ogienę, gamina kitokius produktus ir e, jos tikrai galėtų savo produktus e, pardavinėti ir internetu. Kai aš grįšiu į savo tevinę, pasiteirausiu kompetitingų šalies institucijų, ar yra kažkokių tai galimybių, kaip būtų galima paskatinti ypač mažas įmonės naudotis internetu pardavinėjant savo produktus. Galbūt mes galime padėti pagerinti. Pane Borzan. Ačiū. Pirmininkė. Mes visi turime laikytis griežtų taisyklių ES. Pavyzdžiui, per 14 dienų vartotojas gali apsigalvoti ir gražinti prekę. Vartotojui tai patogu, bet tai sukelia daug nepatogumų įmonėms. Kai kurios įmonės tiesiog bijo pardavinėti savo e, produktus internetu, nes nežino, kokios yra jų teisės. Taip pat ir e, vidutiniam e, pirkėjui sunku E, žinoti, ar pardavėjas yra įsisteigęs Europos Sąjungoje. Jeigu būtų kuriama tam tikra pasitikėjimo rinka, tai tuomet viskas būtų paprasčiau. Toliau e, tiekimas, prekės teikimas e, jis turėtų būti paprastesnis ir pigesnis. Negalime tikėtis, kad prekyba internetu plėtosis, jeigu vartotojai bijos pirkti internetu. Ačiū pirmininkė. E, internetas ir elektroninė komercija duoda daug e, galimybių vidaus rinkoje. Internetas praktiškai reiškia, kad galima įvykdyti revoliuciją kiekviename ekonomikos sektorija. Bendros skaitmeninės e, rinkos sukūrimas yra esminis dalykas. E, ekonomika turėtų būti grindžiama žiniomis. Tai padėtų sukurti daug kokybiškų darbo vietų ES. Labai svarbu, kad ir vartotojai, ir įmonės e, būtų tinkamai apsaugoti, e, kai vyksta prekyba internetu. Taip pat e, piliečiai turėtų geriau suprasti, kaip būtų galima pasinaudoti skaitmeninę e, revoliuciją, kaip naudoti skaitmeninėmis paslaugomis. Įmonės, ypač MVI, turi būti geriau pasirengusios e, ekonomikos skaitmeninimui tam, kad ES būtų geriau pasirengusi sutikti ateities iššūkius. Ačiū, ponas Kaputo, ačiū pirmininkė. Tas dokumentas kurį mes patvirtiname, labai aiškiai kalba apie tai, kad būtina sukurti integruotą vidaus skaitmeninę rinką. Vis dėlto reikia ir standartų, vienodų taisyklių dėl elektroninės e, komercijos, tam, kad vartotojai galėtų geriau pasinaudoti skaitmeniniu turiniu. Taip pat reikia nepamiršti ir e, intelektinių nusavybės teisių gynimo. Yra būtina e, sukurti subalansuotus teisės aktus tam, kad būtų galima kovoti ir su e, prekių klastojimu ir tokių suklastotų prekių pardavinėjimą internete. Taip pat reikėtų pasinaudoti visomis galimybėmis, kurio, kurias suteikia kompiuterinė debesyje arba didieji duomenys Big Data tai e, suteikia daug galimybių e, visiems piliečiam, ypač jauniems. Ačiū toliau, ponas Kelly. Ačiū, pirmininkė. Vėlgi aš balsavau už šį pranešimą. Aš sėkiau vėlgi frakcijos e, poziciją. Tai yra labai svarbus klausimas, be jokios abejonės. Ir tai yra susiję ir su kitais klausimais, kuriuos mes aptarėme, tai yra jaunimo nedarbu bei moterimis verslininkėmis. Tai yra puikia galimybė ES sukurti daug darbo vietų be papildomų išlaidų. 450 milijardų eurų gali būti sukūriama ES ekonomikoje, jeigu tą pavyks mums padaryti tinkamai ir apie tai turime pamastyti. Pamastyti, ar galime tai padaryti sėkmingai ir, aišku, tam pirmiausia reikia atsisakyti bet kokių kliūčių verslui ir pasirūpinti, kad žmonėms būtų lengviau parduoti ir pirkti internetu. Pone Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su džiaugsmu pritariau šiam pranešimui dėl bendros skaitmenės rinkos, nes manau, kad tai yra puikus pagrindas skaitmeniai ateičiai. Tačiau 24 pakeitimo pake, aš nepritariu, nors tai buvo Alde pakeitimas. Šiame pakeitime bandoma užtikrinti pusiausvyrą tarp skaitmenimo ir lankstumo, taip pat tai sukuria naujus iššūkius susijusius su e, darbo laiku ir išsekimu. Taigi aš pritariau pirminiam tekstui, nes komisija turėtų atlikti poveikio studiją dėl to, kiek įtakoja skaitmeninimas darbuotojus, lankstumą, galimybę užtikrinti tinkamą šeiminį gyvenimą ir panašiai, taip pat e, galimybę vaikams tinkamai vystytis. Aš suprantu, kad visas pasaulis skaitmenėja, bet mes negalime aklai sekti visiškai nemastydami apie tai, kokių neigiamų padarinių skaitmeninimas turi. Skaitmeninė rinka, bet kaip, bet, kaip, bet kaip kuri kita rinka, negarantuoja gerų rezultatų. Mes turime atsižvelgti ir pozityvius ir negatyvius poveikius, turime sumažinti ir sušvelninti neigiamus poveikius ir akcentuoti teigiamas, teigiamus poveikius. Kągi, baigiame. Uh balsavimo paaiškinimus, o dabar skelbiu pertrauką iki trečios valandos.